sistema, dėl jos turėtų būti sutarta per kitą kadenciją. Gaila, kad dabar negalėsime to padaryti, tačiau rugsėjo pabaigoje turėtumėm galėti pradėti trišalės dėrybas. Visi esame pasiryžę siekti sukurti tokią Europą, kuri apsaugo mūsų piliečius, kuri jaučiasi saugus ir kaip tik tai todėl aš labai norėčiau paraginti juos pritarti šitą, teisės akto elementams e, rytoj, kad galėtumėm na, už, užpildyti egzistuojančias saugumo na, spragas, kad galėtumėm kurti saugesnę Europą visų mūsų piliečių labui. O dabar atsakysiu ponui Marijas graikiškai. Pone Marijas, kalbame apie tai, kas yra labai svarbu. Uh, Jūsų klausimas neturi nieko bendro su mūsų diskutuojama tema, bet aš aišku, priemiau damien jūsų jautrumą, tai norėčiau jūsų paprašyti atsiųsti klausimą raštu ir tuomet aš, aš jums raštos jūsų atsakymą. Ačiū komisijos nariui. Žodis dviem minutėm pranešėjai ponui Koeliu. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, ačiū už jūsų mintis. Nes tiek Europos Liaudės partijai, tiek man labai svarbu išlaikyti sistemos apriepti, nes be jo ši reforma praras didžią dalį savo vertės. Mes e, nepastarnausime ES piliečiams, jeigu atsisakysime e, apriepties. Kadangi esame piliečių atstovai, privalome ginti jų interesus ir e, esame atskaitomingi, atskaitingi jiems už e, tuos balsus, kurie, kuriuos iš jų gauname. E, tikrai e, tie, kurie e, prieštarauja, kad auksinių vizų išdavimas būtų atidžiau tikrinamas ir tie, kurie nori apsaugoti vaikų, turės atsakyti prieš savo rinkėjus. Aš noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo, komisijos tarnyboms, parlamento darbuotojams, savo padėjams ir kolegoms, nes jūs visi ženkliai prisidėjote prie šio rezultato. Ačiū. Baigiame diskusiją šio darbo tvarkės klausimo, balsuosime rytoj. Kitas darbo tvarkės klausimas yra daly pranešimas, jo tema prieglapščio ir migracijos fondas. Žodis keturioms minutėms pranešėjai, poniai daly. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, mėly Kolegos, aš noriu taip pat padėkoti šešėliams pranešėjams, visų frakcijų atstovams už jų indėlį į šio pranešimo rengimą. Šioje salėje vyko daug diskusijų apie europinės vertybės, solidarumo principą ir e, žmogaus gyvybės vertinę kartą. Kalbėjome apie tai, kad Europos pliečių atstovų pagrindinis darbas yra apsaugoti piliečių interesus, priimant netgi ir nepopuliarius sprendimus. Ilgą laiką mes atidėliodavome migracijos klausimo sprendimą, tikėdamėsi, kad problema išsispręs savaime, tačiau taip neįvyko. Ir toks požiūris prisidėjo prie e, prarandamų gyvybių ir piliečių atitolimo nuo ES. Dabar institucijams sunku atgauti prarastą pasitikėjimą. Akivaizdu, kad ES ėmėsi skirtingų priemonių stengiamas spręsti migracijos, migracijos problemas įvairiais skirtingais aspektais. Tuo tarpu, kai Europos parlamentas judėjo į priekį siekiant kurti prieglopščio E, ir migracijos sistemą, tolygiai pasidalijant naštą, kai kurios valstybės taryboje šį procesą blokavome. Dabar mes kalbame apie e, prieglopščio ir migracijos fondą, e, kurį sudarytų 10 milijardų eurų ir E, kurio lėšomis galėtų pasinaudoti taip pat ir valstybės narės ir ES bendrai. Tie, kurie mano, kad migracijos problemą galime spręsti už ES ribų, klysta. Tikrovė yra tokia, kad daugelį, daugelį es valstybių nereikia finansinės pagalbos siekiant įspręsti problemas, su kuriamis jos susiduria. Ši parama parodo kad esame pakankamai politinės valios ir noro prisijimti uh, atsakomybę ir užtikrinti solidarumą. Esu iš Maltos, iš šalies, kurios piliečiai puikiai suvokia, ką reiškia e, būti priešakinėse pasienio linijose iš šalies, kuris sugebėjo išgelbėti gyvybės ir pademonstruoti solidarumą, neužmerkti akių, nenusisukti, nenusigręžti nuo kitų ne, problemų. Tikiuosi, komisijos narys e, supranta, ką aš manau. Mes e, manome e, ir šis fondas bus grindžiamas e, solidarumo principų ir jis bus svarbiausias principas nacionalinis, regioninis ir vietos institucijos, pilietinė visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos turės naudos iš šio fondo siekiant sumažinti nelegalios migracijos keliamą naštą mūsų visuomeniai. Taip pat e, e, padant spręsti nelydimų nepilnamečių e, problemas. Taip pat labai svarbu, <clears throat> kad fondo pavadinime būtų žodis integracija siekiant stiprinti mūsų bendruomenės ir visuomenės. 4,5 milijardo yra numatyta paramai es valstybėms narėms, ypač toms, kurias tos paramos labiausiai reikia. Tam, kad skirtume šią paramą, reikia gyveninti e, prieglapščio ir migracijos politiką. Tokiu būdu tik galėsime tinkamiausiai pasinaudoti šio fondo lėšomis, nes tai yra vienintelis vidaus politikos priemonė, vienintelė vidaus politikos priemonė, kurią pastelkus galima spręsti migracijos problemas. Reikia tikslingai dirbti tiek savo šalise, tiek trečiose šalise. Vis dėlto e, šio e, fondo lėšomis e, reikėtų papildyti tas priemonės, kuriamis padedama trečiosiams šalims. Šis fondas grindžiamas bendra prieglapšio sutikimo sistema, integracijos solidarumo principų ir siekis ir iš šio fondo lėšų yra numatytos atitinkamos procentinės dalys minėtoms sritims, pabrėžiant, kad kiekviena sritis yra labai svarbi ir svarbu užtikrinti, kad ne viena šalis nebūtų palikta likimo valiai ir atliktų savo vaidmenį, užtikrint solidarumą ir prisimant atsakomybė iš tiesų, jeigu iš tiesų tikime to, ką kalbėjome apie solidarumą per pastaros penkerius metus, privalom paversti savo žodžius darbais. Ačiū. Ačiū, poniai Dali. Noriu pasakyti, kad labai noriu, kad šį vakar laikytumėtės nustatyto kalbėjimo laiko, nes negalime e, dirbti po vidurnakčio. Turime baigti darbą iki vidurnakčio. Have... Dabar žodis komisijos nariui Avramopulos. Ačiū pirmininkė, kolegos, ponė Dali. Komisija džiaugiasi sparčiu Europos parlamento darbu rengiant pranešimą dėl trijų svarbių dosie, kurie, kuriuos aptarėme šį vakar ir visų pirma dėl naujo prieglopščio ir migracijos fondo. Noriu akcentuoti, kad daugelis klausimų yra horizontalaus pobūdžio ir susijęs su visais trimis fondais. Noriu pabrėžti, kad labai tikiuosi, kad ir taryba greitai patvirtins savo dėrybinius įgaliojimus. Migracija ir saugumas ir toliau yra vienas didžiausių mūsų piliečių rūpeščių. Mums reikia pakankamai išteklių, kad galėtume paremti savo veiksmus šioje srityje, atsižvelgdami savo politinius prioritetus ir kad galėtume užtikrinti visų ES fondų papildomumą. Šiuo laikotarpiu mm, parama, pagalba buvo suteikta maždaug milijonui prieglopšio prašytojų. Be to buvo 3,4 milijono trečiųjų šalių piliečių buvo suteikta integracijos pagalba. Ir nieko viso to nebūtume pasiekę, neturėdami ES biudžeto paramos. Situacija gali keistis, e, mūsų priemonės turi būti e, lankščios, supaprastintos, turi būti galimybės pritaikyti, taigi mes ir numatome Mm, migracijos, mm, mm, sienų valdymo e, klausimams 2021-2027 metų laikotarpiui skirti 30 milijardų eurų. 26 milijardus eurų ir 10 milijardų e, bus e, skirta prieglopščių ir migracijai. Sieksime geriau valdyti sienas, migraciją ir geriau kovoti su saugumo iššūkiais. Aš žinau, kad tokiai pozicijai pritarė ir Europos parlamentas. Prieglopčio ir migracijos e, fondas konkrečiai teiks e, paramą bendrai Europos prieglopčio sistemai stiprinti, teisėtai migracijai į valstybės narės, užtikrinti ir taip pat teiks integracijos pagalba trečiųjų šalių piliečiams ir siekiančių tikslų bus teikiamos paskatos taikyti integracijos priemonės vietos ir regioninių lygių, pavyzdžiui, organizuoti kalbų kursus, pilietinės orientacijos kursus, taip pat bus prisidedama prie įsikūrimo prie ir solidarumo su valstybėmis narėmis. Taip pat fondas padės kovoti su neteisėta migracija Tai yra tų asmenų, kurie nebeturi teisės būti ES migracija, bet mes taip pat turime užtikrinti ir savo fondų panaudojimo lankstumą. Mums reikia tokių finansinių priemonių, kurios galėtų paremti ES politiką ir prioritetus joms keičiantis iki 2027 metų. Finansavimo priemonės mm, bus skiriamos valstybėms narėms, kai to reikės. Ir norėčiau dar kartą akcentuoti lankstumą. Tas lankstumas yra numatytas visose trijose fonduose, apie kuriuos šiandien kalbėsime. Tai yra numatoma per teminę priemonę ir ES 50 procentų finansavimo galės skirti atsižvelgdama į kintančius ES poreikius ir prioritetus konkrečių metų. Ir bet to tuo pačiu metu bus mm, numatytas iš ankstinis finansavimas 50 procentų valstybėms narėms, kad būtų galima greitai paremti jų veiksmus ir kad jos galėtų planuoti ilgalaikės investicijas. Mes taip pat siūlome ir supaprastinti įgyvendinimą. Fondų valdymas bus supaprastintas, naudojant vieną taisyklių knygą skirtą bendro valdymo fondų įgyvendinimui. Mes taip pat numatėme ir sinergiją Mes siekiame e, suformuoti nuoseklų ir papildomą požiūrį į migraciją prieglopsti visose fonduose. Ir tokios rytis kaip trečiųjų šalių piliečių e, integracija, prieš radikalėjimą nukreiptos e, priemonės, bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis bus mūsų darbos rytis. Ir Kol kas komisija dar nereiškia savo pozicijos, bet e, norime pasakyti, kad parlamentas vis dėlto numato, siūlo nemažai kliūčių lankščiam lėšų panaudojimui. Tie tos minimalios ribos yra e, kliūtis, valstybių narių poreikiai skiriasi ir joms reikia skirtingų ribų. Valstybės bems narėms reikia galimybės nukreipti ES lėšas ten, kur jų labiausiai reikia ir be to mm, dėl jūsų pasiūlymo mm, lėšų panaudojimas taps dar mažiau lankstus nei dabartiniu laikotarpiu, taip pat padidės e, stebėsenos našta. Ir taip tą pačią progą noriu pasakyti, kad tvirtų partnerysčių su kilmės ir tranzito šalimis kūrimas buvo labai svarbi ES politikos dalis. Glaudus bendradarbiavimas su partnerėmis yra labai svarbus, norint reaguoti į iššūkius. Ir noriu labai aiškiai pabrėžti štai ką. Maksimalių ribų išorės veiksmams nustatymas ir galimybė bendradarbiauti tik išimtinės aplinkybėmis ne tik neigiamai paveiks fondo lankstumą, bet ir migracijos bei saugumo tikslų sąjungoje įgyvendinimą. Be to, siūlote labai griežtą sąlygą 30 procentų lėšų įsisavinimo valstybėse narėse, kad būtų galima gauti papildomą finansavimą vidutinės trukmės laikotarpį. Jūs taip pat numatėte ir griežtas nuostatas teminėms priemonėms ir numatote tokius dalykus, kurie teisiškai yra neįmanomi. Labai svarbu mums viską numatyti teisingai ir e, sukurti tokias priemonės, kurios atlaikytų laiko išbandymus. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui Avramopulus. Dabar e, suteiksiu žodį ponui Šlain, kuris kalbės Dėvė komiteto vardu. Pone Šlain. E, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui, labai ačiū poniai Dalė už jos atliktą darbą. Tokia svarbia tema pat norėčiau padėkoti kolegoms Deve komitete. Kalbant apie fondo išorinę e, dimenciją, svarbu užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į poveikį trečiosiam šalim, kad nebūtų dubliuojamas e, su visomosios pagalbos e, priemonėm, kuriom siekiama likviduoti skurdą Vyra patriačio ši sistema, gera žinia, tai reiškia, kad skiriamos tinkamos lėšos, tai sveikinina, kad tai bus teisiškai integruota Europoje. Šita priemonė turėtų būti naudojama ne repatriacijos tikslo, nes e, tą galima būtų daryti tik tai atlikus kilmės šalies poveikio vertinimą, e, atsižvelgiant į galimybę, ar tie žmonės gali grįžti į savo šalį. Todėl, manau, labai svarbu tai, kad e, šios iniciatyvos pačiam pavadinime yra žodis integracija. Ačiū, ponė Išlain. Toliau e, Danielė Vijotė iš biudžeto komiteto. Ačiū, pirmininkė. Ačiū ponui Avramopolos Naujosios fondas turėtų būti tik tai pradžios taškas tam, kad e, būtų e, galima formuoti aiškę prieglaušio ir migracijos politiką grindžiamą valstybių narių e, solidarumu. Migracijos rautai yra pasaulinis reiškinys ir reikia vieningo atsako ES lygmenio. Fondas ir toliau turės remti projektus vietos lygmeniu Ir e, Italijos e, premjeras e, Sal Salvinės, aišku, dirbo to klausimu, kuria naują sistemą. Mes turime galvoti apie ilgalaikius sprendimus migracijos padėties. Dešiniosios pajėgos šioje salėje ir Italijos vyriausybėje uh, E, iš tiesų nuolat nori vykdyti tiesiog savo e, rinkiminės kampanijas migrantų e, sąskaitą, bet pasižiūrėkite į šią salę. Nėra čia nei vieno atstovo iš Italijos, iš Italijos valdančiųjų partijų. Ačiū komisijos nariui už atliekamą darbą ir ačiū pranešėjai dalį. Ačiū, ponai Vijotė. Dabar frakcijų vardu. Toliau vyks pasisakymai. EPP frakcijos vardu ponas Lenarts. Um, Ačiū. Pirmininkė, migracijos krizė buvo viena sunkiausių krizių ES istorijoje ir jei kas ir paaiškėjo per pastarosius metus, tai yra tai, kad turime stiprinti e, Europos atsaką ir naujas ES reglašio ir migracijos fondas čia e, atliks svarbu vaidmenį. Ar e, pritariu komisijos nario pasiūlymui patriguminti fondo finansavimą, papato prašė, džiugiuosi, kad komisija patenkino šį norą, tačiau realų, realiems rezultatams nepakanka pakankamų išteklių, reikia ir lankstumo, kad būtų galima reaguoti reaguoti į e, mums tenkančios iššūkius ir kad subalansuotumėm e, parama tikslams numatytėm šiame fonde. Reikia ir e, greičio, lankstumas ir pusiausvėra pradiniam pasiūlyme, diskutuojant Europos parlamente tarsi buvo prarasti, e, susitelkiama yra į teisėtą migraciją, integraciją e, ir mažiau dėmesio yra skiriama gražinimui arba kovai su nelegalia migracija. Pavyzdžiui, e, yra numatomi privalos reikalavimai visiems fondo tikslams išskyrus kovai su nelegalia migracija ir gražinimo užtikrimu. Be to, gerbiamas komisijos nariai, jeigu iš tiesų norime, kad požiūris į migraciją būtų kom kompleksinis ir efektyvus, turime bendradarbiauti su šalim už ES ribų ir kilmės ir tranzito šalimis. Tai yra būtina visgi, kai, e, e, kai žvelgiu į pakeitimus siūlomus Europos parlamente, tai aišku, kad praktiškai bus neįmanoma bendradarbiauti su trečiosiam šalim šiais klausimais ir mane nuvilia tai, kad Europos parlamento narių dauguma atrodo e, galvoja, kad kova su nelegalia migracija, nelegaliai atvykusių trečių šalių piliečių grėžinimas ir bendradarbiavimas su trečiosiam šalim šalim nėra svarbus. EPP frakcijai tai yra svarbu. Visi fondo tikslai mums svarbus yra, kaip tik tai todėl pateikėme pasiūlymų dėl pakeitimo balsavimų rytoj, kad e, šis fondas taptų realistiškesnis e, ir e, raginame kolegas, kurie laikosi lygiai tokio paties realistiško požiūrio paremti mus rytoj balsuojant. Dėkui. SND-ryhmän nimissä edustaja Cecil Kiengelle teillä on. Šilkingiu dabar kalbėsiu vieną minutę Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, noriu padėkoti. Jums uždėtamas pastangas siekiant mažinti migrantų srautus Europos Sąjungoje. Atitinkami policiniai sprendimai turi būti gyvendinami solidariai ir nepažeidžiant sutarties 80 straipsnio nuostatas. Dėl šių priežasčių mes įsteigėme prieglapšio migracijos fondą, nes manome, kad tik pasitelkus visą apriepiantį požiūrį galima būtų į Europos migracijos darbo atvarkę įtraukti komisijos prioritetus, Tokį sprendimą parlamentas priėmė jau 2016 balandį, siekdamas reformuoti prieglapščio sistemą, kad ji taptų veiksmingesnė, kad būtų geriau apsaugotas moteris ir nepilnamečiai. Reikia pasitelkti geresnės strategijas, užtikrinant legalią migraciją, saugius patekimo į ES kelius. Tikimės iš ES vyriausybių, kad e, pastarosius nukreips atitinkamas finansinės lėšas į e, svarbiausius prioritetinius klausimus ir bus užtikrintas solidarumas. Ačiū poniai Kijengi, dabar e, žodis. Pone Vin, ačiū pirmininkė. ES žlugimą lems ne finansų krizė, ne aplinkos blogėjimas ir ne karas. ES žlugimą lems tai, kad trūksta ryšto stabdyti e, ekonominių ir nelegalių migrantų antplūdė, patrigminus prieglopščio ir migracijos fondo finansavimą ir tokiu būdu sukūrus daugiau paskaitų laimės ieškotojams keliauti į valstybėms narėms, kurios siūlo daugiau legalių kelių ir dosnesnės sąlygas, atversime kelią didėti migracijai Europos Sąjungoje. Kalbame integracijos reikšmę šiame fonde, tačiau nekarto nepaminėtas žodis asimiliacija. Švedijoje dešimtmečius skiriam didžiulės mokesčių mokėtojų lėšas neveiksmingiam projektam. Kai kuriuose integracijos projektuose, kuriais investuota į naujai atvykstančius, teikta pirmenybė darbo rinkoje, būsto rinkoje suteikiamos buvo nemokamo, ne, suteikiami nemokami vairuotojo pažymėjimai, e, numatytas atskiras laikas vyrams ir moteriams viešuosiuose pirtise, e, speciali mytyba e, iki mokyklinėse įstaigose, kalėjimuose ir mokyklose, kai kuriuose savivaldybėse netgi nebešvenčiamos tradicinės švediškos šventės. Ir Ir o, iš tiesų. O, tuos, kurie nelegaliai yra mūsų valstybėse narėse, reikia kaip įmanoma greičiau išsiųsti iš ES, o tie, kurie teisė, tai yra turėtų integruotis į vietos bendruomenę. Ką kelias žaliųjų vardu vieną minutę kalbės. Ačiū pranešėjai. Noriu padėkoti už formą mūsų iniciatyvai įtraukti vietos valios institucijas ir bendruomenės, nes būtent jos visą e, tiesioginį darbą atlieka ir tokiu būdu Europos piliečiai aiškiai pamatytų e, apčiopiamą ES pamatą. Taip pat e, klaidinga būtų manyti, kad kitos šalis išspręs mūsų problemas, jeigu mes su priimimo centrais teiksime Egipte ar kitoje šalyje tai būtų žmogaus teisų, tai reikštų žmogaus teisų pažeidinėjimus tose centruose ir prieštarautų iškai mūsų vertybėms. Vietoj to ES reikia žmogaus teisų ir solidarumo. Taigi turime užtikrinti, kad šio fondo lėšos bus naudojamos integracijai e, ir e, pagalbai žmonėms suteikti ES teritorijoje. Ačiū. Dabar Guja, gal frakcijos vardu, Martina Anderson vieną minutę kalbės. ES e, migracijos politika leido tūkstančiams pabėgėlių žūti viduržėme jūroje. ES nusiplovė nuo e, atsakomybės e, ir Libijos pakrančio apsauga ir toliau tyčias iš pažeidžiamų ir silpnų pabėgėlių yra laikomi e, sulaikymo centruose, yra mušami, privartaujami, kai kurie netgi žudomi. Šios krizės mastą didina ES prieglapščio politiką, <clears throat> todėl gėda Europos liaudės partija ir kažkokiems dešiniesiems, e, kurie didelę dalį lėšų e, panaudoja <clears throat> siekiant pažeidžiamus žmonės e, išstumti į nesaugias, išsiųsti į nesaugias šalis, pastumė kovoti už pagrindinės žmogaus teisės, nes nei vienas žmogus nėra nelegalas. Eh, e Dabar kalbės FDD frakcijos vardu ponas Etrič, jums trys minutės. Aš. Thank you. Wednesday the... Ačiū. Kovo 6 diena trečiadienis Francis Timmermans, mūsų gerbiamas kolega, pasakė, kad Europa nebeišgyvena migracijos krizės, kuri tęsiasi nuo 2015 metų. Ir tai yra grindžiama jungtinių tautų statistika, kuri rodo, kad mm, viduržėmio jūroje mm, nuo 2015 iki 2018 metų per viduržėmio jūrą plaukiančių migrantų skaičius sumažėjo 89 procentais. Bet Dabar turime 10 milijardų eurų paketą, kuris yra skirtas mm, prieglopščio ir migracijos klausimams. E, tai yra tiems klausimams, kurie nebėra tokie svarbus, kaip sakė ponas Timermans. Taigi, kam bus e, skiriami šie pinigai? Jie numatyti kyšių mokėjimui trečiosiam šalims, kad jos e, sukurtų, įsteigtų stovyklas, kuriuose laikytų žmonės, taip pat bus mokama ir valstybėms narėms, kad jos apgyvendintų migrantus ir taip pat yra numatytos ir tam tikros abstrakčios sumos tam tikriems politiniams tikslams, kurie nėra įvardyti. Na, bet tai yra tik 10 milijardų mokesčių mokėtojų pinigų. Bet ką visa tai reiškia iš tikrųjų? Tai reiškia, kad organizacija nusprendė, kad negali sustabdyti masinės migracijos ir apskritai galvoja, kad tai yra visai neblogas dalykas. Todėl pasirūpinsime, kad visi solidarumo dėliai m, mm, gaus savo dalį ir jiems bus mokama už tai, kad sustabdytų žmonės. Neužmirškime to didelio siaubo, tų baisių populistų, tų baisių žmonių, kurie iš tikrųjų įsiklauso į tai, ką sako jų rinkėjai. Dabar artėja Europos parlamento rinkimai ir po šio vakaro įvykių Westminsteryje būkštauju, kad yra didelė tikimybė, kad ir Junktinė karalystė tose rinkimuose dalyvaus. Ar jūs tikrai galvojate, kad tokios priemonės liks nepastebėtos? Jums uh, E, žmonės visoje ES e, nusiteikę prieš ES kėlė problemų ir kyla problema e, dėl to, kad maždaug trečdalis balsuoti teks prieš establishmentą nusiteikusioms jėgoms. Ir jeigu, pavyzdžiui, pas mus, na, jeigu vyks rinkimai, tai tikrai didelė tikimybė, kad šiame parlamente atsiras 25 ar 30 Nigelų Feradžių, kurie čia dirbs. Ir Na, jeigu nenorite, kad taip atsitiktų, tai siūlau paraginti kolegams labai greitai išspręsti breksito klausimą. Kiitokset, edustaja Etheridge. Ja sitten ENF ryhmän nimissä edustaja. Ačiū, ponė Etrič, dabar kalbės Žilė Breton, LE frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Sukurdami šią naują prieglaušio migracijos fondo versiją, ES ir toliau e, vykdome e, beprotišką migracijos uh, politiką. Ketinama skirti daugiau nei 10 milijardų eurų migrantų perkelimui ir e, legalių e, migracijos kelių atverimui, skatinant tariamą tarp kultūrinį ir tarp religinį dialogą tarp migrantų ir juos priimančių visuomenių siekiant sustiprinti europinės vertybės, ypač moterų orumą kovoti su e, islamistų radikalizmu E, e, skiriant atitinkamą paramą, pavyzdžiui, e, mm, atviroms visuomenėms, kurios priklauso Žoržui Sorošui. Iš tiesų, jūs tik tai išduosite Europos visuomenės ir Europos žmonės tokiais veiksmais. Ačiū ponui Lebreton. Kadangi pono Pitidėjų salėje nematau, tai suteiksime žodį kitam kalbėtojui ir tai bus Augustinas Dijas Demera, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu, jam skiriamas pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Prieglopščio ir migracijos fondas turėtų tapti lankščia priemonė siekiant atremti ateities iššūkius Kartu jam turi būti skiriamas ir e, atitinkamas finansavimas. Fondas privalo būti įtrauktas į e, kitas ES iniciatyvas e, dėrėti su prieglopščio teisės akto rinkiniu ir fondo Afrikai ir Libijai paremti nuostatomis siekiant tinkamiau administruoti uh, pabėgėlių srautus. Tačiau mes privalome garantuoti, kad Europą atvykstantis asmenys būtų priimti jų atžvilgių, būtų taikomos sąžiningos prieglopščių suteikimo procedūros. 25 milijonai Europos komisijos numatytų, 24 milijonai Europos komisijos numatytų uh, lėšų turi būti skiriama taip pat ir asmenų gražinimui, kad jie taip pat nepatektų į nusikaltelių rankas. Gruodžio mėnesį jau minėjome, kad būtina sustiprinti patikrą prie, pasienyje. Tačiau e, tragedijos vis tiek kartojasi ir e, siūlomų priemonių nepakanka. Todėl e, ta priemonė turi būti sustiprinta. Ačiū, pana Diezdemera. Dabar kalbės Juan Fernando Lopes Aguilar. Prašau, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Avramopulai, mūsų kadencija artėja prie pabaigos. Stacija iš tiesų yra dramatiška. Iš tiesų Reikia kalbėti apie tarpusio pasitikėjimą tarp valstybių narių krizę ir nepakankamą politinę valią. Europos parlamentas savo darbą atliko tinkamai ir mes pritarėme, palaikome ponios daly pranešimą, kuriame prieglopščio ir migracijos fondų siūloma skirti E, Busime daugiametėje finansinėje programoje 21 iki 27 metų 10,4 milijardus eurų. Turime elgtis nuosekliai, turime <clears throat> pristatyti bendrą situacijos vertinimą ir pasitelkti visą apriepiančią viziją, siekdami kuo geresnių savo veiklos rezultatų Svarbu ne tik kalbėti apie solidarumą, tačiau paversti šios žodžius tikrovę. Ačiū ponui Lopės Aguilar. Ponas Radėvas dabar kalbės, prašau. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Фондът за миграция. Dėkoju pirmininkė, ponios ir ponai. Prieglupščio ir migracijos fondas yra vienas svarbiausių fondų vidaus reikalų srityje. E, kadangi iš jo yra teikiama parama valstybėms narėms, siekiant valdyti migraciją. Ir komisija siūlo mm, nemažą biudžetą. Aš labai norėčiau, kad vis dėlto e, migracijos ir priekaišų klausimai ir toliau liktų mūsų darbo tvarkėje ir kad e, niekas nebūtų paliktas vienas tvarkyti su migracijos spaudimu. Mes išgyvenome migracijos bangą pastaraisiais metais ir aš labai norėčiau, kad dalis fondo lėšų būtų panaudota siekiant gražinti neteisėtus migrantus į kilmės šalis. Ir nepriimtina, kad maždaug 40 procentų asmenų, kurie neturi teisės gyventi ES, nėra gražinami. Taip pat yra visiškai nepriimtina, kad ES e, priimtų visus, kurie atsiranda jos teritorijoje vien dėl ekonominių priežasčių. Aš manau, kad turi būti teikiama parama tų asmenų grįžinimui. Ačiū ponui Radev. Dabar ponas Niedermüller. Viena minutė. Ačiū pirmininkė. bendros e, Europos prieglopščio politikos pagrindas yra solidarumas ir atsakomybės pasidalymas. Pastaraisiais, nors pastaraisiais metais migrantų ir pabėgėlių skaičius mažėja, vis dėlto migracija lieka dideliu iššūkiu ES ir valstybėms narėms. Todėl labai svarbu, kad būtų uh, teikiama ES finansinė parama pagal daugiametę finansavimo programą. Be paramos teikimo valstybėms narėms taip pat svarbu paremti ir svarbiausias institucijas, kurios įgyvendina bendrą prieglopščio politiką. Ir gaila, kad e, jau daug metų iš eilės e, taryba niekaip nesutarė dėl prieglopščio agentūros įsteigimo. Tai yra tik tarybos atsakomybė vis dėlto labai gerai, kad e, iš prieglopščio ir migracijos fondo bus teikiama parama ir integracijai, kadangi saugumo be integracijos nebus ir neįmanoma užtikrinti saugumą statant e, sienas ir tvoras. Ačiū ponui Niedermüller. Mm, pagal mm, procedūrą prašau žodžio, pasisakys vienas kalbėtojas, ponas Notis Marijas. Ačiū, pirmininkė. Prieglopščio ir migracijos fondas gali ir turi atlikti svarbų vaidmenį, kai į Europą plūsta dideli migrantų ir pabėgėlių srautai. Taip pat turi būti tiekiama parama ir pirmojo prieimimo e, šalims, e, būtent kuriuose lieka didžiausi migrantų ir pabėgėlių srautai. Ir kur piliečiai turi stengtis, kad jų šalis per daug nenukentėtų ir tuo pačiu metu turi e, priimti ir migrantus. Ir šiuo metu Jėgėjo jūros salas patenka daug neteisėtų migrantų, todėl pranešime labai teisingai sakoma, kad reikia akcentuoti ir tų asmenų gražinimą, kad būtų veiksmingai sprendžiamas šis klausimas. Jis ypač aktualus Egėjo jūros mm, šalims, saloms, e, Graikijai. Ten tikrai daug neteisėtų migrantų, kuriems nepriklauso tarptautinė apsauga ir jie turėtų grįžti į savo šalis. Ačiū ponui Marijas. Dar vienas norintis pasisakyti per spontaniškų pasisakymų procedūrą Julie Ward. Prašom. ES migracijos politikos finansinių aspektų tobulinimas yra labai svarbus, todėl aš džiaugiuosi tais patobulinimais, kurie numatomi šiame pranešime. Mano kolegė Miriam Dali labai akcentavo uh, kaip svarbu vietos valdžios institucijoms atlikti centrinį vaidmenį gyvendinant ES migracijos politiką. Jos dėmesys žmogaus teisėms ir ypač žmogaus orumui e, yra labai svarbus. ES ir valstybės narės iš esmės laikosi gėdingo požiūrio į migrantus ir pabėgėlius. Labai svarbu, kad mes atsisakytume tokios tendencijos. Man ypač dėlį susirūpinimą kelia spaudimas daromas daugeliu žmonių savanoriškai grįžti į kilmės šalis. Institucijos organizuojamos savanorišką grįžimą turi įsitikinti, kad gražinami asmenys tikrai e, sutiko būti gražinami, o taip yra ne visada. Ir Mm, daugeliu atveju e, nevyriausybinės organizacijos prisėmė atsakomybę už humanitarinę pagalbą ir pabėgėlių ir migrantų integraciją. Na, aš nekartą šioje salėje minėjau tokias organizacijas kaip KF, Okelį ir kitas organizacijos, kurios rūpinasi gatvėse gyvenančiais pabėgėliais. Nu, pirmininkė, labai atsiprašau, negalime užtęsti posėdžio ilgiau nei vidurnaktis, todėl prašau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Avramopulos. Prašom. Kalbėtojas neįsijungia mikrofono. Kolegos, ES biudžetas nėra tik paprastas, paprastos apskaitos dalykas, jūs visi tai žinote, tai yra uh, aiški e, ir konkreti ES politinių prioritetų išraiška. Komisija ir toliau yra visiškai pasiryžusi ir įsipareigojusi dirbti su jumis ir taryba ir pradėti dėrybas dėl šių svarbių dosie kaip galima greičiau. Ir aš e, tikrai laukiu mūsų dėrybų teisinio. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui Avramopulos. Dabar mm, paskutinė kalbėtoja šio klausimu Miriam Dalį, dvi minutės. Ačiū, dėkoju kolegoms už jų indėlį. Komisijos narys yra teisus, sakydamas, kad šis fondas turi padėti valstybėms narėms, kai to labiausiai reikia. Būtent tokios pozicijos laikosi ir Libė komitetas. Ir noriu pasakyti, kad minimalios išlaidų ribos dėl pagrindinių ES migracijos politikos tikslų tikrai nėra kliūtis. Taip, lėšos yra nukreipiamos į tuos tikslus, kuriuos kaip prioritetą išskyrė komisija. Ir taip nėra atmetama galimybė numatyti minimalų finansavimą fondo tikslams. Kitas dalykas - išorės finansavimo uh, išorės veiksmų finansavimo e, viršutinė riba yra priemonė užtikrinti, kad šis fondas būtų naudojamas jam iškeltiems tikslams. Mes turime, e, na, veiksmai trečiosiuose šalise yra finansuojami iš kitų šaltinių ir niekas neturėtų tikėtis, kad iš šio fondo bus kompensuojama e, už kitus fondus. Na, šiuo metu valstybės narės 42 procentus, 43 procentus lėšų išleidžia gražinimui. Gražinimas ir toliau yra mm, šio fondo tikslas, tas tikslas nėra išbrauktas ir valstybės narės jį finansuos, bet mes turime pasirūpinti, kad tai nebūtų vienintelis šio fondo tikslas. Ir neužmirškime, kad e, šis fondas. Na, keistai atrodo teiginys, kad šis fondas nėra nukreiptas prieš kovo su piknaudžiavimu. Aš nežinau, iš kur atsirado šis teiginys. Kiitokset edustaja Dalli. Ja näin sitten tämä keskustelu. Ačiū, poniai Dalė. Baigiame diskusijas šią temą, balsuosime rytoj. Kitas darbo atvarkės klausimas prieš paskutinis šį vakarą. Tai Tanijos Fajon pranešimas skirtas sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemoniai. Žodis poniai Fajon keturiom minutėm. Ačiū, pirmininkė. Iš pat pradžių panaudosiu visas mano matytas šešias mintas, kalbėsiu sloveniškai. Per pastarosius ketverius metus ES kilo daugybė iššūkių, kurie e, pakirto ES piliečių pasitikėjimą Europos politiką ir didėjantis nacionalizmas ir yra pasiekmė tai to, kad e, valstybių narių vyriausybės nesusitarė dėl veiksmingos ir šio politikos e, Europos solidarumo nebuvimas, bendros sprendimo nesuradinamas, tai yra tai, ką išnaudoja kraštutiniai dešinieji savo politiniai naudai. Tai lemia nepasitikėjimą tarp piliečių ir valstybių ir tai kelia pavojų ir Šengeno erdvėjai ir sąjungai apskritai. Užtenka pažvelgti į Slovenijos kaiminę. E, Austrija ar e, kitas Šengeno e, erdvės šalis be papildomų priemonių apsaugoti na, išorinės e, Šengeno sienas ir nepasiant to, kiek, kiek prieglošio nu, prašytojų atvyksta, tai šios šalis taiko sienų kontrolę toliau be pagrindimo. Ir man labai sunku paaiškinti savo, mano tautiečiams, kodėl tikrinami, e, tikrinami jų pasai yra, e, kertant e, sieną, pavyzdžiui, į Austriją tai, kad e, sienų nėra, simbolizuoja ES e, integraciją ir tai priklauso nuo politinės išminties mūsų lyderių atsakomybės, tačiau man atrodo, kad ši atsakomybė ir e, suvokimas yra tai, ko dabar trūksta. Iš tiesų svarbu, kad išorės sienos būtų saugios, taip pat reikia pakankamai europinių lėšų, kad jos veiksmingai būtų panaudojamos. Džiaugiuosi, kad šį vakar kalbame pasiūlymą, pagal kurį bendras ES biudžetas daugiau negu 9 milijardų eurus skirtas skirs e, sien, e, sienoms ir, ir vizoms. Na, e, tai didžiulės lėšos, jeigu jas prasmingai panaudosime, tokios finansinės priemonės yra labai svarbios ES piliečiams, kadangi tai paverčia e, ES politiką konkrečiom priemonėm ir tokiu būdu ir galime labiausiai prieartėti prie e, ES piliečių. Ypač norėčiau pasidžiaugti tuo, kad nemažiau kaip 70 milijonų eurų bus skirta įvairiom e, priemonėm ir Slovenijoje, kuri valdo vieną iš Šengino sausumos sienų, kuri patiria E, ypač vasarą didžiausia e, spaudimą e, solidarumas tarp valstybių narių labai svarbus. Šie yra keturi ramšiai integruotas sienų valdymas sienašius. Tai yra mūsų sausumos ir jūrų sienų kontrolė, skaitant gelbėjimų ir paieškos operacijas. Tai apima taip pat kovo su nelegaliais sienos kirtimais, tarp valstybiniais nusikaltimais ir inform, informacinė sistema naudojama keliaivių ir krominių kontroliai. Ir šita priemonė tai padės valstybėm narėm gyvendinti vizų politiką. 60 procentų lėšų bus skirta nacionaliniam programom valstybėse narėse, 40 procentų bus skirta priemonėm, kurias tiesiogiai finansuos ES. Taigi ši priemonė užtikrins finansinę paramą, siekiant gyvendyti tą politiką, kuri grindžiama solidarumu ir teisingu naštos susidėlimu tarp valstybių narių. Taip pat abipusio pasitikėjimo stiprinimo dėrybų metu mums taip pat pavyko užtikrinti ir to labai džiaugiuosi, kad ne mažiau kaip 20 procentų lėšų būtų skirta vizų politikai ir tam, kad būtų galima padėti kirstą sieną uh, sąžininkiams keliautėms, kurie nekelia pavojaus ES ar valstybėm narėm. Keliavimas Šengeno zonoje be patikrinimų tai viena iš sėkmių ir vienas apčiopiamiausių ES pasiekimų ir piliečiams, ir įmonėms Šengeno erdvėje, taip pat vienas svarbiausių priemonių, kuria ES piliečiai gali gyvendinti savo pagrindinės laisvės, laisvai judėti. Uh, Ir bet dėl to gali klėstėti vidaus rinka, mums pavyko sustiprinti nuostatas dėl žmogaus teisų ir pagrindinių laisvų laikymuose, gyvendami išmanesias e, informacinės technologijas ir e, sienų apsaugos sistemas. išvengėme to, kad būtų pakengta privatumu, pavyko sustiprinti tas nuostatas, kurios įpareigoja priemonės įgyvenančias valstybės narės laikytis tarptautinės ES teisės ypač. Laikytis non-refoulement principo. Taip pat įgyvendiname tarptautinės apsaugos principą pažeidžiamų grupių e, apsaugos, skaitant vaikus na, e, principą. Šis fondas viena iš e, priemonių, kurių padės įgyvendinti politiką Europos sąjungoje e, lėšos numatytos 7 e, metų laikotarpiai, e, tačiau šitos lėšos neturėtų būti skirtos programų trečiosiose valstybėse šios lėšos nėra numatytos sulaikymo centrų e, kūrimo trečiose šalise ar e, darbuotojų e, komandiravimo į trečiasias šalis. Skaidrumui didinti siūlome, kad pilietinė visuomenė ir vietos regioninės valdžios institucijos turėtų labiau įsitraukti nacionalinio programų rengimą. Europos parlamentas turėtų atlikti savo kaip prižiūrėtojo vaidmenį kad e, lėšos būtų tinkamai panaudotos. Komisarai. Ačiū, poniai. Dabar komisijos narys Avramopolas. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, ponė Fajon, jau per ankstesnė diskusija Pabrėžiau kai kurios horizontalius klausimus, kurie tarpusai viesie visus tris fondus. Tai yra būtinybė e, užtikrinti lankstumą ir siekti saveikumo su kitais fondais. Ir daryba <clears throat> taip pat turi patvirtinti darybinius įgaliojimus. ES parama yra labai svarbi siekiant užtikrinti tinkamą išorės sienų apsaugą jau dabartinė daugiametėje finansinėje programoje. ES finansavimas leido parengti 9000 pasienio pareigūnų. Tolimesnė ES parama e, leidžia sumažinti pasienio valstybėms narėms atitinkamą spaudimą prie išorės sienų. Šią veiklą reikia išlaikyti ir stiprinti siekiant atremti su migracija susijusius iššūkius ir spręsti nenumatytas problemas pasienyje saveikumas su es veiksmais kitose sritise turi būti sustiprintas tam, kad būtų pasiekiamas maksimalus rezultatas. Komisijos atsakas į ateities iššūkius visą laiką buvo aiškus pasiūlėme įsteigti atskirą fondą integruotam pasienio valdymui ir <clears throat> e, pasienio ir pakrantės, e, e, pakrančių apsaugos tarnybai taip pat skirti papildomą finansavimą, įsigijant pavyzdžiui muitinės įrangą, užtikrinant muitinės patikrą. E, todėl e, es valstybės narės ES skirs daugiau nei 8 milijardus eurų, kad sustiprintų išorės sienų apsaugą, e, pasienio valdymą ir įsigyti naujausią aukščiausio lygio įrangą, kuri atitiktų es reikalavimus. Ši suma tris kartus didesnė palyginti su dabartiniu pasienio valdymo finansavimo. Fondo lėšos komisijos e, siūlymų taip pat galės būti panaudotos siekiant užtikrinti didelio masto saveikumą. Mes turime prisitaikyti prie atitinkamų įvykių vietose e, ir prie e, neproporcingai patiriamo migracijos spaudimo atskirose pasienio perėjimo taškuose. Taip pat turime sustiprinti bendrabiavimą su valstybių narių muitinės tarnybomis. Ši priemonė tam taip pat pasitarnaus. Bendrabiavimas su trečiosiomis šalimis yra dar vienas svarbus e, tinkamo e, pasienio valdymo ramstis. <clears throat> Pasitelkus fondo lėšas mes sugebėsime užtikrinti saveikumą, kovoti su nelegalia migracija, užtikrinti e, atitinkamai geresnę e, jūrų sienos e, priežiūrą, taip pat pastelgti papildomas lėšas iš kitų fondų, sujungiant lėšas Išorės bendradarbiavimo srityje, bendradarbiavant su trečiosiomis šalimis, mes sustiprinsime ES stabilumą ir imsimės veiksmų ten, kurį labiausiai reikia. Nekantrai laukiu jūsų e, nuomonių ir diskusijų šio klausimu šį e, vėlyvą metą. Ačiū komisijos nariui Avramopului. Dabar suteiksiu žodį ponui Kukanui vienai minutį. Man pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, poniai Fajon, už puikiai atliktą darbą rengiant šį pranešimą, kadangi esu nuomonės referentas užsienio reikalų komitete, pritariu šiam reglamentui ir siekiu Europos parlamentui steigti svarbesnį vaidmenį išorės e, sienų administravimo srityje e, siekime, kad būtų konsultuojamas su Europos parlamente, e, priimant finansinius e, sprendimus. Šio, šią priemonę siekime užtikrinti judėjimo laisvę, tačiau ypač siekime užtikrinti veiksmingą pasienio valdymą ir kontrolę, todėl aš palankiai vertinu siūlomą finansavimo didinimą, atkreipiant dėmesį į išlaidų kokybės gerinimą ir e, išlaidų vertinimą. Šis fondas turėtų papildyti kitas ES e išorės politikos priemonės ir priemonės e, susijusias su išorės politika. Taip pat jis turi atitikti ES galiojančius teisės aktus. Ačiū ponai Kukonai, biudžeto komiteto vardu. Dabar išklausysime ponios Holmaier. ir nuomonės, jai skiriama viena minutė. Mėly kolegos, komisijos narė, ponė pirmininkė, pirmiausiai labai džiaugiuosi tuo, kad komisija parengė nu, tikrai gerą nuseklų pasiūlymą dėl e, Frontex ateities, aš vis dar e, šį pavadinimą naudoju, kad būtų paprasčiau. Manau, kad ES išorės sienų E, apsauga negali būti užtikrinta tinkamai tol, kol valstybės narės nesusitars dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Steikiant daugiau galiojimų Europos Sąjungai saugumo srityje, mes savo komitete dėsime visas pastangas tam, kad e, tiek kitais, tiek metais, tiek dar vėliau ir patvirtinus būsime daugiametį finansinę programą, būtų šiam tikslui skiriama pakankamai finansinių lėšų. Džiaugiuosi, kad buvo pasirinktas tinkamas teisinis pagrindas tam, kad mes bendromis pajėgomis ir pastangomis galėtume užtikrinti savo išorės sienų saugumą. Ačiū poniai Holmeier. Dabar kalbės politinių frakcijų atstovai. Karlos Koelio, jums skiriamas dvi minutės. Komisarkas kolegas. Ačiū. Pirmininkė, komisijos nariai, kolegos, visų pirma noriu padėkoti kolegiai Tanijai Fajon už puikų bendradarbiavimą. Išorės sienų klausimas ir toliau bus labai svarbus ES arba gyvendinant saugumo arba atsižvelgiant į rizikos aspektus. E, tai taip pat siejasi ir su didesnėmis lėšomis. Iš esmės pagrindinį vaidmenį atlieka čia valstybės narės. Taigi be ES sienos ir mm, pakrančių apsaugos e, tarnybų stiprinimo mes padidinome ir finansavimą. Taip pat buvo paminėta, minėtas didesnio solidarumo klausimas. Europos Sąjungoje negali būti taikomos